La seduta è ripresa. Procediamo. Posėdis tęsiamas. Balsuosime. Pirmiausiai, pono Panserio pranešimas ES ir Alžyro Respublikos bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Alžyro Respublikos dalyvavimo sąjungos programuose bendrėjai principai. Balsuojame. Balsavimas vardinis, prašom. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname kolegą Pancerį. Kitas Tomas pranešimas giliavandenių žuvų ištekliai ir jų žvejyba šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse. Siūlom atmesti tarybos poziciją. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tarybos pozicija atmesta. Tokiu būdu kitas dokumentas Korbet pranešimas. Pereira tai dėl darbo tvarkos. Dėkuoju, pirmininkė. Šiame pranešime yra 400 pakeitimų. Tai aiškiai rodo, kad nėra plataus sutarimo dėl jo.